nebebūtų išrinktas penktai kadencijai, bet jie nori, ne tik to nori, kad e, būtų įgyvendintas svajonės 45 procentų jaunų žmonių, jaunesnių negu 25 metų, kurie negalėjo pasidžiaugti jokią pažangą ekonominę, politinę šalis. Šiandieną ES mes turime išreikšti paramą Alžyrui ir taip pat pasakyti, kad per šią krizę sugebėjome išklausyti, suprasti ir veikti. E, E, išklausyti, gerbti tuos, e, kurie yra gatvėse, taip pat e, suprasti, kad žmonės nori laisvių ir teisų ir taip pat veikti, kad būtų atsisaky, kad tas režimas nutrauktų savo veiklą, gyvavimą ir kad žmonės galėtų užsitikrinti laisvės. Dabar Francisko Milanmon. Dėkoju, pirmininkė. Alžyras yra labai svarbi ES ir valstybės narėms šalis. Jis išgyvena dabar lemiamą etapą. Ši šalis, kaip mes visi žinome, išgyveno ilgą, sudėtingą etapą. Dešimtai, dešimtmetį islamistai, teroristai atnešė daugybę minčių. Tuo metu dabar prasideda antras etapas. E, E, pagaliau Buteflika atsisakė dalyvauti penktą kartą prezidento rinkimuose ir matome, kad Alžyras išgyvena perinamį laikotarpį. Mano nuomonė, tas procesas e, turi būti nepernelyg ilgas ir įtraukiamai povežiui. Jūs tą sakėte, komisijos nariai, aš taip pat noriu pritarti tam. Ir e, reikia, kad įvyktų pokyčiai, ko jau e, e, seniai reikėjo ir žmonės to taip pat nori, kurie taikiai demonstracijų metu to reikalauja. Žmonės nenori susirėmimų, smurto ir taip pat jie nenori grįžti į praeitį, nes jie nori užsitikinti, užsitikinti ateitį. ES turi sekti procesą, mes turime būti pasirengę padėti tai šaliai, jos gyventojams pokyčių laikotarpį užtikrinti e, bendradarbiavimą, jeigu tuo, to jie norėtų. Reikia palaikyti dialogą, e, reikia padėti tiem žmonėms, kurie demokratijos siekia taikiamis priemonėmis. Dėkoju. Dėkoju, ponui Milanmon. Toliau kalbės Eugen Freund. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Daug pasakėme apie Alžyrą, bet netaip daug kalbėjome apie Europos Sąjungą. Aš jau daug metų kartoju, Sirija nebus paskutinė šalis, kurioje sužlugo mūsų kaip Europos Sąjungos pastangos. Alžyras bus dar viena tokia šalis. Pasenęs valstybės vadovas vis dar bando išlaikyti uždarytą tą greitpodį, kuriame jau kaupėsi slėgis ir vieną dieną tas slėgis pasieks tokį laipsnį, kad puodas sproks. O ką mes darom? Mes tiesiog žiūrim ir nieko nedarom. 40 milijonų alžyriečių ir pilietinis karas. Įsivaizduokite, kaip tai atrodys. Jeigu mes turėtume bendrą, aiškę užsienio politiką, jeigu būtumėm vykdę diplomatinius veiksmus, tai būtumėm galėję šito išvengti. Kreipiuosi į Paryžių, Berliną, Stokholmą, visus kitus, sost, visas kitas sostinės ir visus kitus jų vadovus. Mums reikia stiprios Europos, reikia stiprios Europos užsienio politikos, o tai yra įmanoma tik pabaigus tą vienbalsiškumo politiką užsienio politikos srityje. Už tai mums padėkos Alžyro piliečiai. Ačiū. Dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Trys kolegos paprašė žodžio ir pirmasis kalbės ponas Pospišil. zprávu ve které jsme vymezili dost jasně naši politickou pozici Aš labai dėmiai klausiausi šitų diskusijų ir esame patys susibrėžę, <clears throat> suformavę tam tikrą politinę poziciją. Nebejotinai, kad Alžyrė turi stiprėti demokratijos procesus, o mes savo um, pagal išgalės turėtume už, prisidėti prie to, kad ponas Buteflika nueitų nuo scenos. Um, Ačiū Dievui, kad nėra jokių smurto praiškų vykstant taikioms demokratijoms. Aš manau, mes turime pasiūlyti Alžyrui pagalbą organizuojant prezidento rinkimus. Ir tai turi būti laisvi, nepriklausomi ir sąžiningi rinkimai, kurių metu būtų teisėtai išrinktas prezidentas. Kaip daugelis kolegų sakė, padėtis gali labai greitai virsti smurtu, o smurto aprašą bus labai sunku sustabdyti. Ačiū. Pone Gomeš. Europa nusiplauna rankas vakarinės Saharos dalyje Ir valstybės narės negali apsimesti, kad jos nemato konfliktų, nemato, kas vyksta Alžyre, kur, o situacija Alžyre mums yra kritiškai svarbi. Nėra nė reikalo kalbėti apie tas taikias demonstracijas, kurios vyksta a, priešinantis penktajai Buteflikos kadencijai ir demonstracijos rodo, kad visi pageidauja demokratijos. Taigi visiškai akivaizdu, kas vyksta, o mes iš savo pusės turime aiškiai parodyti Elžyro piliečiams, kas mes sie, remiame jų siekius. Europa gali suvaidinti esminį vaidmenį ir reikia svarbiausia užtikrinti, kad Alžyrė nevyktų tai, kas vyko po arabų pavasario kitose arabų šalise. Alžyro žmonės pageidauja naujų darbo vietų, nori e, geresnės gyvenimo kokybės. Ir nereikia pamiršti, kad nuo padėties Alžyrė iš dalies priklauso ir mūsų saugumas. Ačiū toliau, ponas Farė. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Nepaisant visų socialinių renginių, kurie prasidėjo vasario 24 dieną ir kurių metu buvo reikalaujama, kad prezidentas Buteflika nesibalotiruotų penktajai kadencijai. Visgi prezidento rinkimų atidėjimas iš esmės reiškia, kad prezidentas Buteflika galės ir toliau valdyti šalį, o žmonės dabartiniu metu eina į demonstracijas priešindamisi tokiai nekonstituciniai situacijai. 102 konstitucijos straipsnis gali būti panaudotas kriziai išspręsti, nes dar 2014 metais regione prasidėjo destabilizacija, o tai grasina ir Europai, nes Europai labai svarbu ten veikti, kovojant su terorizmu ir taip toliau. Todėl Europos Sąjunga turėtų kreiptis į Alžyro vadovybę, kad ji garantuotų galimybę taikiai demonstruoti ir per trumpiausią įmanomą laiką e, surenktų rinkimus, kad situacija neįslystų iš rankų ir nevirstų e, smurto praiškomis, kaip kad dažnai nutiko po arabų pavasario. Dėkuoju dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Han, kuris kalbės. E, saugumo ir gynybos politikos vyriausios įgaliotinės vardu, komisijos vicepirmininkės vardu. Dėkoju pirmininkė, mes ir toliau seksime visus poslinkius Alžyre, kuris yra mūsų labai svarbus partneris, kaip sakiau. E, padėtis e, yra taiki, tikiuosi taip ir bus ir mes Tikimės, kad bus atsižvelgta į Alžyro žmonių siekius ir norus. Mes taip pat dabar esame nutarę nesikišti į procesus, esame pasirengę suteikti e, paramą e, konsensusui ir kitiems procesams atėjus deramam laikui Ir e, mes e, esame numatę įvairius žingsnius, bet noriu pasakyti, kad Alžyro žmonės patys turi nuspręsti, kaip vyks pereinamasis laikotarpis. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums uždėmesi paramą, uh, už tai, kad svarstomas šis uh, svarbus klausimas. Mes iš ties visi būsime budrus ir stebėsime padėtį. Dėkoju komisijos nariai, komi, diskusijos šio klausimu yra baigtos. yra Sąjungos vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politika ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas penkeri Rusijos federacijos vykdomos neteisės Krymo okupacijos metai žodį suteiksiu komisijos e, nariui Hanui, kuris kalbės komisijos vicepirmininkės vyriausios įgaliotinės vardu. Dėkuoju. Prieš penkis metus Rusijos federacija neteisėtai aneksavo uh, Sevastopolio miestą ir autonominę uh, Krymo apsasulio dalį. Ir tokiu būdu pažeidė Ukrainos teritorijos vientisumą ir suverenumą. Mes nepripažįstame tokio tarptautinės teisės pažeidimo ir atitinkamai reaguojame. Kerčio sąsiaurėje susiklošiusi padėtis kelia nerima, taip pat kaip ir padėtis Krymo pusiausilyje. Kerčės sąsiaurėje Rusija vienašališkai ėmėsi veiksmų, uh, E, kurie tik dar labai sustip, e, pablogino padėtį regione ir destabilizavo ją. Ir o, Rusija neteisėtai laiko įkalinusi e, ukrainiečių jūreivius po Ukrainos katerių užgrobimo. Mes taip pat manome, kad Rusija turėtų suteikti ir medicinę pagalbą, ir laikytis kitų tarptautinių normų. Be to, be Ukrainos sutikimo buvo nutestas tiltas per Kerčią sąsiaurį taip, kad dabar yra blokuojama laivyba iš dviejų Ukrainos uostų. Šimtai laivų plaukiančių su kitų valstybių vėliavomis nukentėjo nuo tokios situacijos ir po keletą dienų negalėjo įplaukti į Ukrainos uostus. Mes manome, kad Rusija privalo praleisti visus laivus plaukiančius į Ukrainą. E, keršio sąsiaurių laikydamas į tarptautinės jūrų teisės. Ir mes turime siekti, e, kad būtų e, taikomos jungtinių tautų jūrų teisės konvencijos normos. Krymo, pusės, Krymo aneksija ir bendra nestabili padėtis pažeidžia žmogaus teisės Krymo pusėsalė. Krymo totoriai labai rimtai persekiaujami, žiniasklaidos priemonės uždaromos, medliso e, mokyklos uždaromos, lygiai kaip ir suimami totorių bendruomenės vadai ir lyderiai. ES reikalauja, kad e, besąlygiškai būtų paleisti visi tie, kurie neteisėtai yra e, suimti ir įkalinti. Ir tai žmonės, kurie dirba savo kasdienį darbą. Mes taip pat pra, e, reikalaujame, kad būtų Paresis Bekuras, e, Poršenko, Mikolas Semena ir e, keletas kitų ukrainiečių, kurie buvo nuteisti Rusijos teismų, pažeidžiant tarptautinę teisę. Reikaling, turi būti suteikta teisė tarptautinė žmogaus teisų gynimo organizacijoms lankytis nevaržomai Krymo pusęsalyje, bet nepaisant to mes matome, kad Rusijoje vos ne kasdien yra suimami Ukrainos piliečiai ir neteisėtai nuteisiami, nes jinai E, mes stengiamės iš savo pusės pasinaudoti kiekvieną progą, kad galėtume viešai ir dvišalių pagrindų kelti e, Krymo aneksijos e, ir kitus susijusius klausimus. Nes mes laikomės pasirašytos asociacijos sutarties su Ukraina, mes smerkiame uh, E, tilto per Kerčią sąsiaurį statybą, kuris tik dar pablogino situaciją Judosios jūros ir Azovo jūros um, regione. Neteisėta Krymo aneksija, kaip bu, mes sakėme daugeliu atveju ir vyriausiosios įgaliotinės e, deklaracijoje uh, yra neteisėta ir e, turi savo tarptautinių pasiekmių. Mes taip pat ėmėmės priemonių, kad parodytume Rusijai, jog tokie veiksmai sulaukia atlygio. Praėjusią kovą mes patvirtinome papildomą e, sankcijų sąrašą e, į kurį įtraukti papildomai dar aštuoni Rusijos piliečiai, kurie dalyvavo Kerčės sąsiaurio tilto statyboje tuomi mes rodome, kad solidarizuojamės su Ukraina. Mes ir toliau remsime uh, Ukrainą, kurią labai neigiamai veikia nuolatinis inspektavimas Azovo jūros regione. Mes remsime mokymų, Ukrainos mokymų centrus, mažas ir vidutinės įmonės, kad uh, Ukraina galėtų diversifikuoti savo verslo sektorių. Šiuo metu, aišku, daug kas priklauso nuo plieno pramonės. Visą tai vyksta mūsų žemynė Europoje. Ir Europos Sąjunga užėmė aiškę poziciją, o pozicija yra ta, kad turi būti laikomasi tartautinės teisės normų ir Europos valstybių sienos negali būti keičiamos. Ir mes taip pat, kas dar svarbiau, remiame Ukrainos piliečius. Ir Ukrainos investicijos yra tikrai labai ženklios, daug didesnės negu į kitas šio regiono šalis. Labai ačiū komisarui. Toliau perėsime prie frakcijų pasisakymų. Pirmasis kalbės ponas Brok, EPP vardu. Jums dvi minutės, prašau. Ačiū. Gerbiamas komisarė, kolegės, kolegos, aš norėčiau padėkoti komisarui už pasisakymą. Ačiū jam taip pat ir už aiškius žodžius. Helsinkyje suformulavome du principus. Suver, šalies suverenumas, jos laisvė apsispręsti, su kuo ji nori sudaryti sutartis ar koalicijas. Kitas klausimas tai yra šalies teritorinis neliečiamumas, sienų neliečiamumas. Abu šios principus Rusija pažeidė. Okupavo dalį svetimos šalies ir kariauja kitoje tos šalies dalyje. Atskyrė Azovo jūros dalį ir mėgina pakeisti tarptautinę teisę šioje srityje. Tai yra visiškai nepriimtina ir tai Reikia pasakyti, kad nuo 45 metų tai yra pirmas tokio masto tarptautinės teisės pažeidimas šioje srityje. Nega, tai negali tapti 21 amžiaus Europos praktika priimti tokius tarptautinės teisės pažeidimus tylomis. Todėl reikia visiškai aiškiai pasakyti, kad sankcijos išliks, bet mes galėsim kalbėti su Rusija atvirai atsižvelgiant ir į mūsų, ir į Rusijos interesus, ypač į Rusijos interesus tada, kai bus atstatytas tarptautinės teisės reikalavimas. Ukrainos tauta referendume paskutinėme buvusio amžiaus dešimtmetyje pasisakė už vieningą nepriklausomą Ukrainą. Ukrainos teritorijoje vykusiuose rinkimuose, kiek jų buvo, laisvose rinkimuose, dauguma piliečių pasisakė už europietišką Ukrainos kelią, už Ukrainos laisvę. Todėl nebuvo jokio, jokios, jokio pagrindo Rusijai kelti pretenzijas Ukrainai dėl teritorijos ar dėl kokiu nors kitokių priežasčių. Vieninteliai, kurie iš tikrųjų buvo diskriminuojami E, Ukrainoje dar Stalino laikais tai buvo Krymo totoriai, bet jie dar labiau diskriminuojami yra dabar, taigi šito korta, diskriminacijos korta Rusija taip pat negalėjo pasinaudoti. Ta turime aiškiai pasakyti Europoje. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponia Gomes. Viena minutė, prašau. Al, pela força da Crimeia, pela Federação Russa. Krymo neteisėta okupacija, kurią vykdė e, Rusijos federacija, e, aiškiai pažeidinė tarptautinės sutartis, e, kurios nuo 54 metų užtikrino Ukrainos nepriklausomumą. Putinas sukūrė Rusija, kur ignoruoja jungtinių tautų hartiją, tarptautinę teisę ir siekia e, kaimininės šalis tarsi nustumti nuo demokratijos. Tiksliau elgėsi nedemokratiškai visiškai kaiminių šalių atžvilgių. Mes matėme, kas vyko e, Juodojo jūroje, Baltijos jūroje, netgi Taip pat bandoma kenkti Europos Sąjungai. Sankcijų nepakanka, mes turime labai e, pasisakyti griežtai ir kalbėti apie tai, kad ES turi karinių pajėgumų ir gali apginti savo strateginius interesus mūsų valstybių narių piliečius, nes tie konfliktai yra realūs dalykai ir viskas gali baigtis branduolinė nelaimė. Dėkoju kolegos, prašau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Aš nenoriu atiminėti iš jūsų mikrofonų, man tai labai nepatinka. Dabar EKR atstovas ponas Jurekas, prašom. Ačiū. Nuo Krymo atplėšimo nuo Ukrainos praėjo penki metai. Penki metai mūsų kompromitavimo politikos. Europa negalėjo nieko padaryti Rusijai, negalėjo sustabdyti Nord Stream 2 projekto. Ir jau Nord Stream 1 dujotekis atskyrė Lenkiją ir Baltijos šalis energetiškai nuo Europos. Na, o Nord Stream 2 projektas simboliškai atskyrė ir Ukrainą nuo tos erdvės. Galėjome išsakyti tik tai savo nepasitenkinimą tuo, bet Europa nieko nepadarė, kad atstatytų pusiausvyrą. ES pretenzijos labai dažnai yra nepagristos, ji nepajėgi sukurti bendros saugumo politikos. Taip, institucijos turi tarnauti bendriems tikslams, tačiau dažniausiai jų žodžiai lieka tik tai tušti, nes nėra politinės valės. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau Aldi frakcijos vardu kalbės ponės Selimovič. Dvi minutės. Ponas Selimovič. Ačiū, pana pirmininkė, penkeri metai praėjo, kai Krymas neteisėtai okupuotas ir per tuos penkis metus mes nepakankamai griežtai reagavome. Nežinau kodėl, ko mes bijome Rusijos, ar mums taip reikia jos gamtinių dujų. Iš tiesų yra labai rimtas klausimas, kaip mes reaguotume, pavyzdžiui, jeigu tokia situacija nutiktų Europos Sąjungoje. Ar garbus Baltijos šalių kolegos yra šimtų procentų tikri, kad jeigu juos užpultų, mes eitume jų ginti. O Būtent Kremlius ir siekia mūsų stumti į tokią situaciją, į situaciją, kurioje susidarius mes patys abejojame savo gynybinėmis galiomis ir uh, taip silpniname savo galimą atsaką. Kokie yra faktai? Jau seniai mes matome, kaip kyla agresyvi Rusija. Gruzija, uh, Krymas, labai aiškiai parodė, kad Rusijos federacija tikrai nedvėjoja norėdama keisti sienas Europoje. Kai tik ji gali, tai ji daro. Ir <clears throat> mes turime tik vieną galimybę - veikti iš vien ir ryštingai, nes visi kiti dalykai - dėrybos, bandymas pamaloninti, mus stumia tik tai į silpnesniojo pusę. Todėl mes turime labai aiškiai pasakyti, pakanks. Jūs nuėjote per toli. Ir mes turime praktiškai spausti Rusiją, kad ji pasitrauktų iš okupuotų teritorijų. Aš turiu galvoje ir Gruziją, ir Rytų Ukrainą, ir Krymą. Labai ačiū. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu uh, Hautala Heidi. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu labai dėkinga komisijai ir EIVT e vadovės pavaduotojui už tokį aišku neteisėto Krymo okupacijos pasmerkimo. Tai labai svarbu, nes praėjo jau penkeri metai, labai svarbu todėl kalbėti garsiai ir atvirai, nes daugelio žmonių teisės yra paminamos, o jie paliekami likimo valiai. Mes turime pripažinti, kad vyksta sisteminė politinių <clears throat> teisų, žmogaus teisų pažeidimai nuo to laiko, kai buvo neteisėtai okupuotas Krymas. Mes privalome apie tai kalbėti ir priminti apie Olegą Sensovą, kuriam buvo įteikta Sakharovo premija. Jis ir kiti politiniai kaliniai turi būti paleisti be jokių sąlygų. Mes uh, turime uh, kalbėti apie <clears throat> teisinės priemonės kovos su ekstremizmu. Rusija priemė atitinkamus įstatymus, kuriuos labai sėkmingai taiko a, savo persiekėjimams įgyvendinti Kryme. Ačiū. Dabar Guengal vardu pasisakys gerimas Kūzo Permui vieną minutę. Prašom, Javier. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną kalbame apie penkerius metus, jūs vadinate tai Krymo okupacijos metais. Uh, bet juristai, kaip kad profesorius Reinhardas Merkelis, Vokietijos etikos tarybos narys kelia dėl to tam tikrus klausimus. Jūs kalbate apie Krymą taip pat, reikia minėti Maidaną ir kitus vykusius procesus, bet viskas prasidėjo kur kas seniau gaila, kad šią savaitę mes nekalbame 20 metų NATO agresijos, prieš 10 metų vyku, vykusios. Uh, Jugoslavijoje. Ten e, buvo elgiamas taip, kaip dabar šiandien kalbin, kaltinama Rusija besielginti. Ir priimtos sankcijos prieš Rusiją. Žinome, kad tai Ispanijai ir Italijai kainavo tūkstančius darbo vietų. Taip pat bandoma užgneušti, užčiaupti e, tam tikras žiniasklaidos priemonės. ES sakoma, kad juos e, maitina Rusija ir taip pat. Uh, taip pat įmamasi priemonių prieš kitus žmonės, kurie išsako tam tikrą nuomonę. Dėkuoju dabar e, NF e vardu, prašom, ponė Šafhauserį. Gerbiami kolegos tai, ką jūs neigiate Krymui, jūs suteikta Kosovui, jūs merkėte Krymo neteisėtą okupaciją, bet jūs palaikote neteisėtą Kosovo okupaciją E, okupaciją. Jūs mergiate rusus, bet e, palaikote neteisėtą NATO karą. E, prieš Jugoslavijoje mes minime liūdnas dešimtasis jo metinės šiandieną. Jūs smerkiate referendumą Kryme, bet jūs palaikote neteisėtą nepriklausomybės paskelbimą Kosove. Tai yra mafijosinė struktūra. 2008 metais tai buvo padaryta ir tokiu būdu pažeista buvo saugumo tarybos rezoliucija 1000. 244. Mes e, žinome, kad e, jūs taip pat remiate pučistinę valdžią Kijeve, kuri atei valdžią įvykdžius e, valstybės perversmą smurtinį, kuriam per nu, atstumą vadovavo JAV. Ir jūs elgėtės dabar kaip sovietų diktatorius Ruščiovas, kuris uh, savo plunksnos brūkšnių neteisėtai suteikė Krymą Ukrainos e, socialistiniai respublikai ir e, krimiečiai tapo e, svetimais savo šalyje. Jūs elgėtės kaip Sovietų sąjunga 54 metais. Dabar noriu Polčiakas, ponas, paklausti jūsų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Sutinkate, gerbimas Šofhauserį? Dėkui, kad sutikote atsakyti į klausimą mano. Aš e, klausiausi, ką jūs sakėte. Aš girdėjau beje netoli jūsų biuro kalbant rusiškai ir jūs manote, kad jūs objektyviai pristatėte situaciją. E, Čekų rusų bankas 10 milijardų paskolų suteikė jūsų partija ir tai yra teisinga ir jūs žinote apie 94 metų memorandumą ir tarptautinę teisę bei jos pažeidimus. Gerbimas kolega, aš nereaguosiu į tokią žemą polemiką. Vyksta tyrimas, kuris parodė, kad viskas padaryta yra teisėtai. tai ir kad mokamos yra palūkanos 6 procentai. Europo, daugiau netgi 6 procentais negu kad bankai Europos taiko. Ir mes esame e, pirma opozicinė partija Europoje, kuris nefinansuoja joks Europos bankas. Tai yra skandalinga, tai yra bolševikiška ponė e, Šafhauserį, dar ponas Prieda norėtų paklausti jūsų. Ar sutinkate atsakyti? Prašom, ponė Prieda. E, Gėl, gerbimas Šafhauserį, man įdomu. Jūs jau penkerius metus dirbate parlamente ir jūs taip aistringai remiate Kremliaus visas pozicijas. Ir per pastarus penkerius metus ar kokia nors Putino pozicija, jo režimo pozicija buvo tokia, kurios jūs nepalaikėte, kokia nors detalė nedidelė, kai jūs šimt. Kai, kai, kai jūs nebuvote 120 procentų su Putinu ir e, Kremliumi. Gerbiamas kolega politika, kurią aš remiu, yra Prancūzijos politika. Labai apgailestauju. Pasižiūrėkite, pasižiūrėkite į tai, kokia yra Prancūzijos pozicija, kokia buvo per visą jos istoriją, kaip generolas De Gaulis pirmasis apsilankė Stalino Rusijoje, kaip Visi mūsų valstybės vadovai ypatingus e, palaikė santykius su Rusija. Pasižiūrėkite, ką daro net ir prezidentas Makronas, nors e, kartais e, sudėtinga jo pozicija yra. Prancūzija visuomet palaikė pusiausviros politiką nepriklausomumo ir suverenumo. Ir aš tikiuosi, kad taip išliks ateityje. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Kelamui. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Krymas buvo užimtas prieš penkis metus, pažeidžiant tarptautinę teisę. Ta galima palyginti su Hitlerio Austrijos anšliusu prieš antrą pasaulinį karą. Tai privedė prie didžiojo karo. Ar dabar Nebus taip. Dabar mes ėmėme sankcijų, pasmerkėme Rusiją, bet mūsų nesutarimai susilpnina mūsų poziciją. Mūsų reakcija į Rusijos agresiją Azovo jūroje buvo pavėluota ir Ukrainos atvejis nėra vienintelis. Mūsų rezoliucija Rusijai prieš dvi savaitės pabrėžia, kad Rusijos tyčinis teisės pažeidimas yra grėsmė visiems Europoje. Ir reikia užtikrinti, daryti viską, kad Kremlius negalėtų pakengti Europos teri valstybių teritoriniam integrumui. integralumui. Atsiprašau. To jau kolega Ašis pusantros minutės. Praėjo penkeri metai po to, kai Rusija neteisėtai okupavo Krymo pusasalį ir mes turime dar kartą aiškiai protestuoti ir pasmerkti tokius neteisėtus Rusijos veiksmus. matome, kaip militarizuojama Azovo jūra ir tai e, vykdoma ne pirmą kartą. Rusija nebėra šalis, kuria kažkada buvo Sovietų sąjunga. Aš labai priešiškai buvau nusiteikęs prieš Sovietų sąjungą, bet Rusija nėra Sovietų sąjunga, ir neturėtume tapti absoliučiais Rusijos priešais, bet turime kovoti su režimu, kuris pamina pagrindinę žmogaus teisės ir demokratijos principus, kurios turi ginti Europos Sąjungą. Ačiū ponui Asis, toliau ponas Demes Meker. Dėkoju. Ačiū komisarė Jums už pareiškimą. Krymas, tai pavoktas pusęsalis. 2014 metais pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo Europoje viena šalis užpuolė kitą šalį ir atėmė dalį jos teritorijos. Nors tie kariai, kurie įsiveržė į Krymą, buvo tik tai žaliomis uniformomis, bet iš esmės tai buvo Rusijos kariai ir jie vykdė labai gerai suplanuotą karinę operaciją. Rusija yra padariusi 47, yra pasirašusi 47 tarptautinius susitarimus, Helsinkio deklaraciją, kitus memorandumus, tačiau visus, visus juos pažydžia. Pavoktas pusęsalis šiandien yra paverstas karinę Rusijos baze. Rusija nuolatos provokuoja savo kaimynės negerbia tarptautinės teisės, kuri yra pagarba tarptautiniai teisiai, yra mūsų dabartinės struktūros pagrindas. Jeigu mes susilpninsime sankcijas, tai susilpninsime visą mūsų sistemą. Tas, to neturime leisti, neturime leisti, kad tai įvyktų. Ačiū toliau, kolegė Džil, vieną minutę. Dėkoju Rusija Krymo okupacija pažinė tarptautinės E, teisės normas ir konfliktas gali tapti tikrai tarptautiniu. Kas man kelia susirūpinimą? Krymo žmonės po okupacijos tampa vis labiau izoliuoti ir žmogaus teisės, ekonominė padėtis e, labai pablogėjo. Mes jau keletą kaltų raginame užtikrinti Ukrainos e, teritorinį vientisumą, bet Rusija stato tiltus, užpuldinėja Ukrainos laivus Azovo jūroje, taip reaguoja į mūsų reikalavimus. Mes e, suteikėme Sakro premiją Olegui Sensovui, reikia palaikyti ir kitus, kurie kovoja su Rusijos e, opresija ir mes turime siūly, siūsti stiprų signalą uh, E, taip pat padėti Ukrainai užtikrinant jos saugumą. Aš noriu paklausti komisijos, kaip mes galime vadinti spaudimą Rusiją. Jūs manote, kad galime užtikrinti, kad valstybės narės susitelktų ir išreikštų vienodą poziciją, kaip pasakėte anksčiau komisijos nariai. E, Han, dėkoju dabar e, mūsų pirmininkiai Fotygai žodis. Prašom, pusantros minutės. President, commissioner. For... A... Pirmininkė, komisarė, Rusijos federacija jau penkis metus yra okupavusi Krymą. Ir vietos gyventojai šiame pusęsalyje yra e, labiausiai kenčiantis nuo priespaudos Krymo totoriai visiškai neturi teisių. Dar 18 amžiaus pabaigoje Krymo totoriai buvo deportuojami caro valdžios į Rusijos gilumą. Tada 45-aisiais praėjusio amžiaus metais Josefas Stalinas dar kartą deportavo daugybę Krymo totorių vietos gyventojų į Rusiją. Na dabar Krymo totoriai jau yra mažuma šioje šiame pusrensalyje ir jie nuolat kenčia dėl teisių, jų teisių pažeidinėjimų. Dinksta vaikai, įkalinami žmonės dėl politinių pažiūrų, yra suiminėjami be priežasties pažeidžiant jų žmonių teisės. Šiemet Krymo totoriai ir Ukraina prisimins gegužės mėnesį 70, paskutinių deportacijų 75-asias metinės. Ir aš, komisarė, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus ir džiaugiuosi, kad pareikalavote išlaisvinti politinius kalinius ir gražinti okupuotas teritorijas Ukrainai. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas, toliau kalbės parlamentarė Watt vieną minutę. Penkeri metai praėjo po to, kai Krymas buvo neteisėtai okupuotas Rusijos federacijos. Ir aš pritariu tiems, kurie smerkia tokį akivaizdų tarptautinės teisės <clears throat> pažeidimą tebesitėsianti pusiauselio okupacija labai rimtai pamina tarptautinės teisinės normas ir tarptautinius santykius. Šioje salėje aš nekartą sakiau, kad kokias baisės pasiekmes tokia okupacija turi Krymo istorinėms ir kultūrinėms vertybėms, o tarpu politiniai oponentai ir kiti yra persekiojami Rusijoje kaip ir okupuotose teritorijose. Kadangi ES elgesi nuosekliai ir griežtai ir atsisako pripažinti neteisėtą Krymo okupaciją, Rusijos agentai e, bando užgrobti politikos formavimą, bet mes neturime nusileisti, turime ir toliau laikytis tarptautinius teisės principų ir normų ir kitų principų santykiuose su Rusijos federacija, taip kaip mes tą darome santykiuose su kitomis šalimis. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai iš vietų. Penki kolegos prašė galimybės pasisakyti ir EPP EP Čekijos delegacija nori pasisakyti. Pradėsime sutikdami žodį ponui Pospičiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai esu patenkintas, kad ši diskusija aiškiai rodo, jog dominuoja dauguma tų, kurie mano, kad Krymo pusėsalio užgrobimas yra neteisėtas ir tai pažeidžia tarptautinę normą ir neabejotinai neteisėt e, veiksmų Rusija imasi, pavyzdžiui, ir Azovo jūroje. Labai pablogėjo Kryme gyvenančių tautinių mažumų padėtis, apie tai kolegos irgi kalbėjo. Pavyzdžiui, persekiojami Krymo totoriai, jie rimtai diskriminuojami, bet taip pat imamasi represijų ir prieš politinius oponentus tokius kaip nes, e, nepriklausomi žurnalistai ir žmogaus teisų gynėjai. Reikia pasakyti, kad pažeidžiamos ne tik tai tarptautinės teisės normos, elgesys su Krymo gyventojais, kurie, išlaiko, kurie išlieka lojalūs Ukrainai arba kurie nori gyventi savarankiškai, nepriklausomai nuo Rusijos, yra taip pat persekiojama. Ir tai reiškia, kad mes negalime atsisakyti sankcijų, kurios taikomos Rusijai. Ačiū ponas Farija toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo penkeri metai po to, kai Krimo pusęsalį neteisėtai okupavo Rusija. Mes matome, kaip persekiojami Krymo totoriai, kaip be pagrindo yra e, arešt suimami e, valstybės tarnautojai ir panašiai. Visą tai vykdo Rusija. Rusija integruoja e, šią teritoriją į, į savo sudėtį ir labai ją militarizuoja. Būtina, kad būtų laikomasi Minska sudarytų susitarimų ir e, kry, reikia atkurti Krymo teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę. Valstybės bankai, bankų sistema tiesiog e, plauna rusų pinigus, todėl aš manau, reikia sudaryti atskirą sankcijinį sąrašą tų, kurie plauna pinigus. Ir e, negalime leisti ir turime bausti tas valstybės narės, kurios į savo teisę neperkelia penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Ačiū ponui Farė. Pone Šedova. Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui Hanai už labai aiškiai išdėstytą poziciją. Rusija neseniai paminėjo penktasias Krimo aneksijos metinės, bet mes kalbame apie tai, kad padaryta didžiulė neteisybė. Krymas priklauso Ukrainai. Pagal ir Krymas Krymą Rusijos federacija ne viena tarptautinė susitartimi pripažino kaip nedalomą Ukrainos dalį. Europos taryboje taip pat buvo pareikšta, jog Krimo pusėsalio aneksija yra neteisėta. Ir aišku, yra daug atvejų, kai persikiojamos mažumos, kai žmonės kankinami. Ir uh, Rusija bando sudaryti įspūdį, kad uh, Krimo likimas jau nuspręstas. Ir uh, tai pažeidžia ES puoselėjimo laisvės principą. Pone Štetinė toliau. Pone Štetinė, atsiprašau. Komisarė, ponios ir ponai. Mes taikome Rusijai santykius, sankcijas jau kelis metus ir Tos sankcijos Rusijai kainuoja milijardus eurų. Juk nuo 14 metų taikome sankcijos, sankcijas kai kuriems Rusijos piliečiams, nors tai tiesioginės įtakos Rusijos ekonomikai neturi. Ir tos sankcijos piliečiams neturi tiek daug įtakos pačiai Rusijos politikai, bet vis dėlto tai gali daryti įtaką sprendimų prieimimo procedūrai. Kremlius naudojasi parlamentu savo tikslams pasiekti. Parlamentas priima sprendimus pritarenčius e, aneksijai. Tai buvo padaryta vienbal... Krymo aneksija buvo pripažinta vienbalsiškai. Taigi aš manau, kad parlamento aukštųjų rūmų parlamentarai turi visi patirti sankcijas iš ES pusės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Komisarė, penki metai nuo Krymo okupacijos reiškia penki metai tarptautinės teisės pažeidinėjimų. Tai ne tik sienų klausimas, tai ir žmonių teisų klausimas. Yra kelios asmenų piliečių kategorijos Kryme. Krymo totoriai yra žmonės neturintys piliečių teisių ir jiems reikia pagalbos. Aš palaikau Ukrainą ir pasisakau už jos palaikymą. Norėčiau atsiprašyti Ukrainos žmonių už Čekijos prezidento Milošo Zemano veiksmus, kuris kiekvieną kartą mėgina pakenkti Čekijos Ukrainos santykiams. Noriu tikrai atsiprašyti ukrainiečių už visą tai, ką jis daro tiems santykiams dabar. Sankcijas reikia ir toliau išlaikyti, reikia reikalauti, kad Krymas būtų gražintas Ukrainai. Ačiū. Dėkojame, sako pirmininkas. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, o dabar kalbės komisaras Han, vyriausios įgaliotinės vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. E, išklausęs pasisakymų e, supratau, kad didžioji dauguma iškalbėjusių reikalauja, kad mes išlaikytume e, kaip vieną iš svarbiausių mūsų darbo turėkės klausimų neteisėtos Krymo aneksacijos klausimą. Taip pat turime sekti įvykius Azovo jūroje. Aš taip pat manau, kad mes visi sutarėme, kad reikia naudotis visomis dvišalėmis, daugiašalėmis galimybėmis, kad išreikštume savo poziciją apie neteisėtą Krymo okupaciją ir aneksaciją. Pone Gil, aš norėčiau pasakyti, kad visų valstybių narių pozicija yra ne, visiškai nebejotina tiek. Dėkoju, dėkoju taip pat ir Priedai taip pat. Ir kitas klausimas yra Bonafenifei pranešimas laikotarpis po arabų pavasario tolesni veiksmai artimų rytų ir Šiaurės Afrikos regione. Suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju. Pirmininkė. Prieš aštuonerius metus tūkstančiai jaunų vyrų ir moterų pradėjo verštis į gatves, reikalaudami demokratijos, teisių, darbo, socialinių garantijų, socialinės įtraukties ir kitų dalykų. Aštuoni metai praėjo nuo tų protestų pradžios. Ištisos sistemos sužlugo dėl tų protestų ir dabar tikrai metas pabandyti apibendrinti visą tai, kas įvyko. Arabų pavasaris Buvo labai įvairus judėjimas, iš įvairių et, sudėjęs iš įvairių etapų ir įvairių kelių skirtingose šalyse. Kai kurios šalis nuėjo demokratizacijos keliu, kitose prasidėjo pilietinis karas ir režimai tik tai sustiprėjo. Europa visuomet mėgino remti demokratijos apraiškas tame regione. Tačiau ne visuomet tai buvo lengva ir ypač dėl teroristinės grėsmės, dėl didelio pabėgėlių srauto mūsų dėmesys šiek tiek nukrypo į kitą pusę, į stabilizaciją, į migracijos srautų sumažinimą. Padarėme tas pačias klaidas, kurias kažkada jau esame padarę praeitėje ir sukūrėme tam tikrą uždarą ratą sudėtingame regione, kuris mėgina iš to rato ištrūkti. Alžyre yra vėl tokia situacija, kuri gali pavirsti naująją Siriją, jeigu nieko nedarysime. Mes turim tikrai nemažai priemonių efektyviai užsienio politikai vykdyti. Tačiau tas priemonės reikia vykdyti koordinuotai ir vieningai. Jeigu kiekviena valstybė narė ir toliau laikysis tik tai savo trumparegiškų interesų, ir prieštaraus viena kitai, tai mums niekada nepavyks daryti įtakos tokiems sudėtingiems procesams tame regione, kurie ten vyksta dabar. Mes visuomet esame tie, kurie duoda, tie, kurie moka. Darėme tą ir Sirijoje, bet nepakanka šio vaidmens. Mes turime apginti savo politiką šiame regione arba apgalvoti ją iš naujo, pergalvoti ją mūsų užsienio ir bendrai saugumo politikai e, reikia naujo požiūrio. Mums reikia ne tik stabilizuoti tas šalis, bet ugdyti juose atsparumą tokiems e, perversmams. Mes galime trumpam sulaikyti tą įtampą, bet ji kada nors vis tiek išsiverš turime galvo, pagalvoti apie žmonės, apie jų teisės, apie jų socialinę ir ekonominę būklę ir jos perspektyvas. Po arabų pavasario susiformavo ir tam tikra pasitikėjimo institucijomis krizė tose šalyse. Taigi pranešime mes pasirinkome tokį požiūrį, kuris labiausiai įtraukia žmonės, pilietinę visuomenę ir visuomenę galvoja apie juos. Mes daug kalbame apie vietos komponentą, apie jaunus žmonės, kurie ir pradėjo tuos judėjimus e, arabų visuomenėse. Žinoma, negalime apsiriboti kažkokiais patarimais, mes turime pradėti apsikeitimo ir mainų jau pro programas, kažką panašaus į Erasmus programas, kad jauniems žmonėms suteiktume šansą gauti naujos patirties. Ir žinoma, turime peržiūrėti savo ginklų priekybos politiką, nes ginklai šalies, tų šalių viduje yra naudojami represijoms prieš savo žmonės. Taip pat reikia daug skirti dėmesio bendradarbiavimui teisės, teisės saugos ir teisingumo srityje. Iš esmės reikia paradigmų kaitos šioje politikos srityje turime išmokti reaguoti ir vykdyti daug ryškesnį, daug stipresnį dialogą šiame regione. Ačiū. Dėkoju, kolegė. O dabar kalbės komisaras Han, vyriausias už, įgaliotinės užsienio reikalams vardu. Honorable members, Pone pirmininkė, garbus nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Benifei kad parengė pranešimą apie padėtį kai kuriuose arabų valstybėse po arabų pavasario. Pranešime <clears throat> aiškiai pasakyta, kad po to, kai įvyko sukilimas, ir žmonės pareikalavo, kad būtų tenkinami jų reikalavimai, padėtis stabilizavusi vienose, bet ne visose valstybėse narėse raiškos buvo reikalaujama, kad būtų sukurta protinga valdymo sistema, kad būtų užtikrinta raiškos laisvė. To reikalavo arabų pavasario metu žmonas. Bet praėjo aštuoneri metai ir šalis vis dar nenurimsta ir regionas išlieka nestabilus. Saugumo politikos požiūrių visiškai aišku, kad stabilumo šiame regione nepavyks E, pasiekti, jeigu nebus patenkinti reikalavimai. E, atspari visuomenė, e, tai yra ta visuomenė, kuri pasitikė, kuri pasižymi tvarių vystimusi, kuri puoselė demokratiją. Todėl pirmiausia, niekas negali, niekas neremia Margaret Mašrek E, valstybėse narėse pilietinės visuomenės formavimo ir plėtros, taip kaip Europos Sąjunga. Jeigu kalbėsime apie pietinę dalį ir pilietinę visuomenę, tai ten labiausiai veikia pilietinės visuomenės organizacijos. Europos e, komisijos delegacija nuolatos e, bendrauja su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Mes nuolatos konsultuojamės padedant uh, kiekvienoje delegacijoje veikiančiais informaciniais ir kontaktiniais centrais. ES iniciatyva imtis ne vieno projekto įtvirtinti demokratijos principus ir žmogaus e, teisės. Atsižvelgiusi visą tai, reikia akcentuoti, kad pranešime daug kalbama apie tai, kad būtina bendrauti su jaunimu ir tai turi tapti mūsų visų, visos politikos pagrindu nes jaunimas turi rasti savo vietą visuomenėje ir uh, turėti galimybę įgyvendinti savo svajones. Todėl mes sukūrėme saugę platformą, kurią gali naudotos e, žmonės regione. Ji e, vadinasi jaunų, jaunimo balsai plus. Ir ta platforma suteikia galimybę uh, jauniems žmonėms tiesiogiai bendrauti su tais, kurie priima sprendimą. Maždaug prieš mėnesį turėjome galimybę dalyvauti 5 plus 5 dialoge. Ir turiu pasakyti, kad mes um, įvairiais būdais bendraujame su pilietiniais visuomenės atstovais, net ir tada, kai situacija yra sudėtinga. Dabar dėl Sirijos. Jūs žinote, kad neseniai vyko konferencija dėl Sirijos ateities ir buvo priimtas e, sprendimas e, daugiau dėmesio skirti Sirijos um, pilietiniai visuomeniai formuoti. Konferencijoje dalyvavo per 200 pilietinės visuomenės organizacijų. Mes pasiūlėme jiems um, galimybę uh, surenkti uh, saugų uh, susitikimą su tais, kurie priima sprendimus. Sirija turi priklausyti sirams ir tai yra vienintelis būdas baigti šį konfliktą, tai yra padėti Sirijos žmonėms sukurti demokratinę, įtraukę, vieningą ir uh, Sirija, kurioje e, visos pusės e, susitaiko. Mes per, jie per dažnai buvo išduoti, todėl vienintelė galimybė dabar yra visiems e, bendradarbiauti, o mes turime padėti pilietiniai visuomeniai, kad jį galėtų laisvai veikti, bet mes taip pat turime bendrauti ir su vyriausybėmis, jeigu norime, kad padėtis tame regione pasikeistų. Žmogaus teisės, jų apsauga visada buvo principinės nuostatos ir jomis turėtų vadovautis viso regiono valstybių vyriausybės. Kartais tai nėra daroma. Mes oficialiai ir neoficialiai bendraudami visą tai aiškiname uh, savo uh, partneriams. Kita vertus, uh, Šiaurės Afrikos dalyje reikia daugiau demokratijos socialinio teisingumo. Uh, Ir dar kartą noriu, baigdamas, padėkoti pranešėjui, kad parengė šį pranešimą, o mes regiono padėtį vertiname labai rimtai ir niekas daugiau e, nepadeda jiems tiek, e, toms valstybėms regione, kiek padeda Europos Sąjunga. Ačiū uždėmesi. Deja, uh, salėje nematau ponios arenos, turėjo kalbėti moterų teisų komiteto vardu, jeigu jį grįž, tai suteiksiu į žodį. Bet dabar frakcijų atstovai pasisakys ir pusantros minutės panas Brok. Bitėše.